So, schönen guten Morgen allerseits hier in. Labas rytas visiems susirinkusiems į šį posėdį, kai už lango toks tropinis klimatas, salėje klimatas, oro temperatūra visai kitokia negu kad už lango. Dėl darbo tvarkės tikiuosi, kad ją galime patvirtinti. Ar kas nors turėtų pastabų, panašu, kad ne. Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad šiandien galite kalbėti ir klausytis e, visomis kalbomis išskyrus maltų, maltiečių, kruatų ir gėlų kalbą. Na, o rytoj bus galima e, klausytis vertimo ir e, į maltiečių bei kruatų kalbas. Noriu Jūs informuoti, kad Ines Kristina Zuber iš GUE pakeičia poną Žuavo Pimenta Lopes ir jį sveikiname prisijungus prie mūsų. Trečia, turime lankytojų grupę. Pas mus atvyko 30 administratorių iš Akita, Limuze, Puato, Šaron regioninės tarybos. Jie prie mūsų prisijungs nuo 10.30 iki 11.30, taip pat atvyko, atvyks 18 vasario 11 Norvegijos parlamento narių, jie pas mus lankysis nuo 9 iki 11.30 vasario 18 dieną. Taip pat dabar turėtumėm patvirtinti spalio 12.13 ir lapkričio 26 dienos posėdžių protokolus. Panašu, kad niekas pastabų neturi, taigi jie patvirtinti. Dabar einame prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Tai yra jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimas, ypač atsižvelgiant į jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos komiteto baigiamasias pastabas. Labai ilgas pavadinimas sveikinu visus posėdžio dalyvius. Netrukus pradėsime diskusijas apie šį ketvirtą darbo tvarkės klausimą. Noriu Jūs informuoti, kad e, salėje vyksta vertimas ir į gestų kalbą. E, taip pat bus naudojamos kortelės. Jeigu e, keliama žalia kortelė, tai reiškia, kad viskas aišku, viskas suprantama Geltona kortelė kalbėtojai turėtų reikšti, kad kalbėtojas kalba per nelik greitai, reikėtų truputį lėčiau kalbėti, nes vertėjai į gestų kalbą gali jūsų ir nesuspėti išversti. Taip pat gali kilti problemų ir vertėjams kabinose. O raudona kortelė reiškia, aš nesupratau, pakartokite dar kartą, bet kalbėkite paprasčiau. Aš tikiuosi, kad e, viską paaiškinau ir kad mes galėsime naudotis šią kortelių sistemą. Jeigu pakelsite raudoną kortelę, tai nereiškia, kad turite išeiti iš salės. Neišeikite. Taigi, norėčiau pasveikinti ponę Dianą Kingston iš UNCRPD komiteto. Sveikinu ir Michael O'Flaherty Jis yra Europos pagrindinių teisų agentūros vadovas. Taip pat sveikinu ir e, ponę Emily O'Reilly, ji yra ombudsmenė. Taip pat sveikinu Guntą Anką. Ji yra Europos neįgaliųjų forumo pirmininko pavaduotoja. Taip pat sveikinu ir poną Jan Jarap. Jis yra Junktinių tautų vyriausiojo įgaliotinio žmogaus teisėms regioninis atstovas Europai. Taigi, penki ekspertai, e, jiems visiems per pirmą diskusijų etapą bus suteikiama po dešimt minučių. Visų pirma žodis Diana Kingston. Taigi visiems bus skirta po dešimt minučių paskui pasisakys pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai už užimtumo komiteto. Bet pradėkime nuo ponios Kingston. Prašom žodis jums. Thank you very much. Labai ačiū. Labai ačiū, kad suteikėte man galimybę atvykti pas jūs ir pasisakyti. Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie skirtingas e, problemas susijusias su baigiamaisiais pastebėjimais. Aš e, konvencija, tokį žodį vartosiu, nevartosiu vir, viso pavadinimo. Taip pat manęs buvo paprašyta pakalbėti apie mūsų komiteto vaidmenį, apie peržiūrą ir rekomendacijas. Aš esu viena iš 18 konvencijos komiteto narių. Mūsų komiteto vaidmuo yra pirmiausiai stebėti, kaip įgyvendinama yra konvencija. Mes e, tą darome pasitelkdami periodinį atskaitomybės procesą e, praėjus dviems metams e, po ratifikavimo arba proceso baigimo ES atveju pateikiama ataskaita ir kas keturis metus vykstama periodinė patikra. Mes užsimame ir kitą veiklą, bet tai yra, tie du dalykai yra patys svarbiausi. Dėl peržiūros Europos Sąjungos E, istoriniai e, dalykai turi būti paminėti. E, tai yra pirma regionė struktūra, kuri kreipėsi į mus. Mes nagrinėjome ES ataskaitą, taip pat buvome pateikę klausimus, problemas, tą list of issues ES ir ten buvo klausimai, kurie pagrysti įvairiomis ataskaitomis, ne tik apie būklę, bet ir apie e, alternatyvios pilietinės visuomenės narius ir kitus. Ir per tris mėnesius ES galėjo atsakyti į tą klausimų e, sąrašą. E, buvo pateikti atsakymai, buvo pateikti, pateiktos kitos ataskaitos ir po to vyko šešių valandų konstruktyvus dialogas Ženevoje. Iš to šešių valandų dialogo paaiškėjo, kad galima pateikti 26 pagrindinės rekomendacijas, tai trims per 12 ateinančių mėnesių reikėjo ypatingo dėmesio, o kitas buvo galima gyvendinti per ateinančius ketverius metus iki kitos periodinės e, ataskaitos teikimo. Dabar aš e, pakalbėsiu apie rekomendacijas pagrindinėse srityse. Aš e, nežinojau daug apie užimtumo komitetą ir galvoju, kad jūs užsimėte tik tai užimtumo klausimais. Dabar jau kur kas daugiau žino apie jūs. Bet dėl užimtumo tai yra labai svarbus, e, svarbis sritis ir aš norėčiau 11 paminėti svarbiausių elementų. Pirmiausia, matome, kad labai didelis nedarbas tarp neįgaliųjų, lyginant su kitais e, žmonėmis Europos Sąjungoje Antras dalykas e, - specialios e, dirbtuvės ar segreguota darbo aplinka, o net vira darbo rinka egzistuoja ir Europos socialinės e, finansavimas tą tarsi skatina. Trečiasis - socialinė apsauga bedarbių. Socialinės apsaugos priemonės, kurios neigiamai buvo paveiktos taupimo priemonių judėjimo laisvė e, dar labai svarbi sritis, kita, kuriai reikia dėmesio Europos Sąjungoje, taip pirmiausiai kalbant apie asmenų e, su negale judumą, jiem reikia tam tikrų priemonių, pagalbinių. Dar vienas dalykas - informuotumas, mokymas ES institucijose, tai labai svarbu. Pakalbėsiu šiek tiek plačiau apie stebėsenos priežios sistemą. Man atrodo, kad e, tai gana problematiška Europos Sąjungoje. Taip pat yra kontaktiniai focal points labai svarbas arba jų nebuvimas yra problema. Dar vienas dalykas - koordinavimas, vientisumas veiksmų tarp ES institucijų. Kad visiškai būtų galima įgyventinti konvenciją ir būtų galima pakeisti e, gyvenimą žmonių su negale, reikia užtikrinti gerą koordinavimą visoje ES, visose institucijose ir tarp institucijų. Jei galima e, sakyti, kad mes turime e, gėdoti vieną giesmę. E, E, duomenys e, yra mm, geras dalykas, imantis veiksmų, ypač išorės veiksmų. Mes rekomendacijoje sakome, kad ES turi puikių galimybių tapti lyderiai gyventinant naujuosius tvaraus vystimosi tikslus ir darbaus varkė 2030. Ir neagreguotų atskirų duomenų supratimas, pavyzdžiui, ne tik tai apie lytis, e, neįgalumą, bet ir apie kitus elementus yra labai svarbus dalykas. Taip pat labai svarbus dalykas yra dalyvavimas žmonių su negale. Apie tai vėliau pakalbėsiu. Ir dabar iš to viso sąrašo aš paminėsiu keturias rytis plačiau. Pirmas dalykas e, - 33 straipsnis tikriausiai dažnia, iš visų straipsnių jisai dažniausiai yra neteisingai suprantamas. Bent jau aš iš savo patirties tą žinau, nes e, su daugeliu šalių e, valstybių bendravau ir matau, kad yra problema e, yra labai dėlis skirtumai tarp konvencijos įgyvenimo ir stebėsenos. Ir tie du procesai turi būti visiškai nepriklausomi vienas nuo kito. Dėl įgyvendinimo aš kalbėjau apie koordinavimą ir vientisumą tarp visų ES institucijų. Ir norėčiau pasveikinti, kad dalis jūsų koordinavimo veiksmų yra ir tas komitetas. Jūsų stebėsenos procesai turi būti visiškai nepriklausomi. Aš E, tą akcentavau per konstruktyvų dialogą su Europos Sąjunga, kad Europos komisija e, yra dalis tos stebėsenos struktūros sistemos. Ir mes esame labai patenkinti tuo, kad e, Europos komisija yra dalis to. Ir taip pat labai svarbu, kad užimtumo tiksliau, kad nėra dalis komiteto ir taip pat, kad employment, lybė ir peticijų komitetas nėra dalis, nes negali ir stebėti, ir įgyvendinti. Stebėsena turi būti visiškai nepriklausoma, bet tam, kad ji būtų sėkminga ir kad koordinavimas būtų nuoseklus, reikia išteklių. Man asmeniškai buvo labai apmaudu, kad e, dėl tų kontaktinių punktų, focal e, points, e, Teisingumo generalinis dektoratas iš pradžių buvo paskirtas tokiu centru, Ir e, buvo e, sakoma, kad pirmiausiai e, žmogų, žmonių su negale teisės ir žmogaus teisės dėl to, kad tai buvo priskirta teisingumo direktoratui. Bet kodėl dabar perkeltos tos funkcijos į užimtumo direktoratą? Man atrodo, kad e, prarandama daug galimybių per šį pokytį. Pavyzdžiui, e, nebėra sąsajos tarp įvairių teisių. E, Teisingumo e, direktorate kalbama apie moterų, vaikų vyresnių, e, e, gėjų, lesbiečių teisės, bet ne apie asmenį su negale, žmogus su negale, nes tai perkelta į užimtumo direktoratą ir tai siunčia neigiamą signalą, bet pozityvus dalykas. Jūsų uh, naujasis vicepirmininkas dėl pagrindinių teisių gali būti tas kontaktinis punktas ES ir tai dar sustiprintų signalą dėl uh, įsipareigojimo gerbti gerbti žmogaus teisės. Dėl 33 straipsnio yra valstybė e, šalis nepriklausomas stebėsimas mechanizmas ir e, asmenų su negale dalyvavimas ir nuomonė. Tai susijęs su tuo straipsniu dėl dalyvavimo žmonių su negale. Viskas priklauso nuo to, kaip koordinuojami e, tie kontaktiniai punktai, kaip sprendimų prieimimas e, veikia kasdieninį tų žmonių gyvendinimą. Ir e, be tų dalykų nebus galima visiškai gyvendinti konvencijos. Aš norėčiau Jūs paskaitinti, kad žmonių su negale balsas dalyvavimas būtų įtrauktas į gyvendinimo procesą, taip pat į stebėsenos procesą tiek ES sistemoje, tiek CRPD tinkle ir kad būtų pakankamai tam skiriama išteklių. Paskutinis pastebėjimas dėl 32 straipsnio. Aš sakiau, kad mes rekomendacijose kalbame labai aiškiai. Dėl 32 straipsnio sakėme, kad ES daugiausiai teikia tarptautinės vystomosios pagalbos E, įskaitant ir valstybės narės, e, teikiama pagalba visam pasauliu ir ES turi išskirtinę poziciją ir gali būti lyderė gyvenant tvaraus vystimosi tikslus. Išorės veiksmuose aš jūs raginčiau užtikrinti, kad būtų toliau kaupiami atskiri disagreguoti duomenys ir kad būtų e, akcentuoja tai, kaip galima pakeisti asmenų su negale, žmonių su negale gyvenimą visose išorės veiksmų, e, visose srityse. Tai tiek, o į klausimus atsakysiu pabaigoje. Ačiū. Labai ačiū. Nedelsdamas dabar suteiksiu žodį ponui Michael O'Flaherty. Prašom. Michael O'Flaherty yra iš ES pagrindinių teisų agentūros. Prašom. Thank you, Mr. Chairperson. Ačiū, ponia pirminkė, ponia pranešėja, gerbiami parlamento nariai, draugai. Džiaugiuosi už gavęs kvietimą dalyvauti šiame apsikeitime nuomonėmis šį rytą. Labai svar, tai labai svarbu dėl įvairių dalykų. Pirmiausia, mes artėjame prie dešimt 2005 konvencijos dėl žmonių su negale teisų metinių. Tai yra labai svarbus e, požiūrių pasikeitimas na, iš medicinio taško į žmogaus taisų požiūrį. Nuo diskriminacijos e, prie visiško žmogaus teisų gerbimo žmonių su negale atžvilgio. Antras dalykas, kuris svarbus, yra puikia ES iniciatyva prisijungti prie šios sutarties. Pirmą kartą istorijoje regioninė organizacija prisijungė prie Junktinių tautų žmogaus teisų sutarties. Dėl to žmogaus teisės yra nuosaikiau taikomos. Na ir trečia, pirmą kartą susidurime su situacija, kuomet Junktinių tautų or, e, sutarties šalis, su, sutarties e, priežiūros institucija teikia kon, e, rekomendacijas sutarties šaliai, tokiai kaip ES, tai sukuria naujų galimybių. Ketvirta, šiandien komitete kalbu stebėsmos e, pagal 33 konvencijos straipsnį kontekste. Čia yra labai svarbi įvairių e, subjektų konfiguracija. E, apimanti parlamentą, kuris yra neįgaliųjų teisų gynėjas, ombudsmenė, tai yra nepriklausoma kontroliuotoja, pagrindinių teisų agentūra, tai yra žinių apie žmogaus teisės centras ir EDF, tai yra žmogų, žmonių su negale balsas. Taigi visi šie veikėjai sujungti į vieną kontekstą ir tai yra stebėsenos tas visas mechanizmas, kaip sakė e, e, ponas Stevens. E, šiandien galiu pasakyti, kad labai reta, kad parlamentas surenktų klausimus e, svarstyti jungtinių tautų e, rekomendacijas. Ir čia kartą parlamentas ES teikia pasaulinį precedentą. Žinoma, kad betarpiškas mūsų posėdžio kontekstas yra rekomendacijos, kurias priemė neįgauliųjų komitetas. Čia aš turiu prisipažinti, kad tikiuosi, kad e, vertėjai išvers, e, jiems pavyks išversti. Aš iš e, prižiūrėtojo tapau e, brakonieriumi, nes dabar e, mes kalbame apie rekomendacijas skirtas valstybės narėms ir aš e, E, turiu patirties rengiant rekomendacijas nogiškame kontekste. Taigi pirmiausia, turiu pasakyti, kad svarbu pripažinti, kad jeigu kas nors panagrinėtų pastabų dokumentą, tai jis atrodo gana baisus. Yra 94 rekomendacijos pateiktos. Tačiau jas atidžiau pastudijavus, e, parlamento nariai pamatys, kad jos parengtos labai atsargiai, jos e, pagristos daugybę šaltinių ir dažniausiai teisingai atspindima problema ir po to pateikiamos naudingos politikos rekomendacijos, kurios tikrai gali padėti spręsti problemą. Turint tai galvoje, turime atminti, kad jos nėra privalomos. Rekomendacijos nėra teisinė direktyva. Tai yra paramos priemonė valstybėms ir sąjungai e, gyvendant savo įsipareigojimus. Turiu taip pat pasakyti, kad jos, aišku, nėra tobulos. Vėlgi svarbu tai pripažinti. Išvengiamai jungtinių tautų stebėsinos organizacija nepakankamai dėmesio skiria, skiria ES kompetencijų klausimui. Tačiau tai nestebina. Turime skaityti ir tarp eilučių, kad e, nustatytume, kam kokia kompetencija priklauso. Tai yra tinkamiau kartais valstybės narėms. Na ir tiesą sakant, kartais formuluotės galėtų būti geresnės. Rekomendacijos 50 formuluotė dėl 33 straipsnio pati supainioja stebėsnos ir gyvendinimo vaidmenis. Ir e, reikalauja laikytis Paryžiaus principų, be to, kas pasakyta dar ir 33 straipsnė. Tačiau, nepaisant tokių smulkmenų, e, čia yra labai svaibios gairės Europos Sąjungoje E, kurias reikia labai rimtai vertinti. E, laiko daug neturiu, todėl norėčiau pakalbėti tik apie tris iš tų e, rekomendacijų. Pirmiausia, noriu paminėti 11 pastabų dalį, kur komitetas ragina vykdyti Europos neįgaliųjų strategijos 2010-2020 vidutinio laikotarpio peržiūrą. Tai yra puikia proga įvertinti ir iš naujo prisimti tos aukštos įpareigojimus prisimtus dešimtaisiais metus, metus, metais e, integruotai e, vertinti naujus rodiklius ir e, kreipti dėmesį į negaliųjų teisės visose ES veiklos srityse, įskaitant ir Europos semestrą. Perinant prie 50 dalies, tai yra svarbi nuostata dėl nepriklausomo gyvenimo. Čia komitetas rekomenduoja, kad ES sukurtų būdą deinstitucionalizuoti tokių žmonių gyvenimą ir panaudotų struktūrinius ir investicijų fondus, propaguojant deinstitucionalizavimą. Tai yra vėlgi puikiai proga tam ir yra tam tikra rizika, jeigu tų iššūkių neišspręsime. Ir pagrindinių teisų agentūra gali padėti ES šiame kontekste, plėtojant jos požiūris, požiūrį, kad būtų plėtojamas tas deinstitucionalizavimas, įskaitant ir e, rezultatų paskelbimą iš darbo vietoje, nustatant, kas veikia, kas neveikia. Perinant nuo institucijų, prie vietinės bendruomenės paramos vietoje požiūrio. Ir pagaliausiai, pagaliau, ponia pirminkė, pereisiu prie rekomendacijos dėl stebėjimo sistemos. Noriu pakartoti tai, ką sakė ponia Stevens. Labai svarbu, kad sistema būtų kuriame ne tik pasiremiant nepriklausomumo garantijomis, bet taip pat ir pasiremtų teisėkuros teisiniais pamatais kuriems būtų tinkami pakankami ištekliai, ko dabar nėra, nes kiekvienas iš sistemos narių turi paskliauti savo nuosavais ištekliais, kad galėtų dirbti toje priežiūros sistemoje. Taigi, baigdamas, ponia pirmininkė, noriu priminti, kad galtinės pastabos e, yra ciklinio proceso dalis, o tas ciklas niekad nesibaigia. Gavome tas išvadas ir periname į gyvenimo etapą. Šis gyvenimo etapas turi vykti palaikant nuolatinį dialogą su visomis šalimis, visų pirma, su žmonėmis, kurie gyvena su negale. Tai reikia daryti taip pat ir e, nuolat e, palaikant ryšį su stebėsnos sistema. Būtent tokiu būdu po keliarių metų mes turėsime galimybę pateikti kitą ataskaitą Junktinių tautų komitetui ir gauti jos jų išvadas. Neišvengiamai tuo metu nebusime įgyvendinę visų 94 rekomendacijų. Tai nėra problema. E, tačiau būtina yra sąžininkai palaikyti ryšį su visu atsidavimu ir energija ir įgyvendinti tas rekomendacijas, kad kitą kartą stebėsinos komiteto patarimai būtų mums naudingi tolesnėme etape. Pone pirminkė, gerbimi parlamento nariai, komiteto nariai, iš pat pradžių sakiau, kad e, tai yra unikalu, ką daro Europos Sąjunga. CRPD prasme. Tai ir turime užtikrinti, kad ir toliau mes kurtume geriausią patirtį pasauliniu mastu, panaudodami šias rekomendacijas, kad e, parodydami, kad Europos Sąjungoje gerbiamos visų žmonių teisės. Ačiū. E, Labai ačiū. Tokia pastabėlė geltona kortelė, kurią rodžiau, tai ją rodžiau ne šiaip savo. Mes e, viską konspektuojame ir Hamburgė e, yra darbuotoja, kuri e, viską verčia tai, kas matoma ekrane. E, jai tikrai e, sunku suspėti ir dėl to aš parodžiau geltoną kortelę, nes tikrai labai sunku e, viską atspausdinti, tai ką jūs, rašot, jūs sakote. Toliau suteikiu žodį poniai Emily O'Reilly, ombudsmeniai. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti parlamento nariai Stevens pirmiausia iš tai, kad pakvietė mane į šią diskusiją apie Junktinių tautų konvenciją ir apie Junktinių tautų komiteto e, pastabas galutinės. E, mes turime išklausyti Junktinių tautų ekspertų komiteto apie tai, kaip ES laikosi ar nesilaiko konvencijos. Aš dažnai kalbu apie tai, kad e, žmogaus teisų hartijos e, paktai, kiti dokumentai yra priemonių planai, o ne kažkokie pagražinimai ant sienų. Mums reikia tekti dėmesį ties konkrečiais veiksmais, kad konvencija nebūtų tik pageidavimų sąrašas. Reikia, kad, tai būtų, kad ji padarytų tikrą įvertinamą pokytį e, žmonių su negale gyvenime. Pone Kingston, uh, dirbanti komitete įvertino ES požiūrius, procedūras ir taisyklės, o aš norėčiau paaiškinti, kaip mano biuras pradėjo spręsti kai kurias problemas paminėtas e, komiteto ir kaip mes dirbame su kitais e, sistemos nariais. Pagal konvenciją mano pagrindinė funkcija yra apsaugoti asmenų su negale e, teisės, nagrinėjant skundus, kurie pateikiami mano biurui. Šie skundai yra susijęs su ES institucijomis, struktūromis ir agentūromis, bet koks pilietis ar asmo gyventis Europos Sąjungoje, verslas ar organizacija, kuri turi buveinį registruoti Europos Sąjungoje, gali pateikti tokį skundą asmuo, kuris teikia skundą, neturėtų būti asmeniškai nukentėjęs nuo prasto administravimo. E, ar e, teisė, kaip teisininkas atstovauti žmogaus? E, pavyzdžiui, komisijos darbuotojas, kuris naudojasi vežimėliu, apskundė komisiją, kad, komisiją, kad nesuteikta tam žmogui uh, prieigą, kad jis negali patekti į biurą. Taip pat e, yra kitų nusiskundimų apie tai, kad trūksta parkavimo automobilių vietų ES institucijų pastatuose. Kai, kuries, kai kuriais atvejais e, ne, gestų e, kalba neužtikrinama renginiuose, kuriuos finansuoja ES, nors to buvo prašoma. Vienu atveju institucija sutiko tam, kuris pateikė skundą gražinti pinigus ir pažadėta, kad ateityje per renginius bus užtikrintas vertimas į gestų kalbą. Kai kurie skundžiasi dėl to, kad yra sudėtinga komunikuoti su ES institucijomis, nes negaunama informacija prieinamų formatu. E, vienas e, asmuo e, sakė, kad Europas portalas nepritaikytas žmonėms su regos negale. Europos sąjunga e, ir agentūra atitinkama įgyvendina dabar veiksmų planą sprendžiant šią problemą. Mes taip pat surengėme e, seminarą e, ir siekiame užtikrinti, kad mūsų siunčiami dokumentai skundų pateikėjams būtų jiems prieinami. Dėl EPSO buvo skundas, kadangi vienas kandidatas turėjo problemų dėl klausos E, mes sakome, kad ES turi elgtis kaip e, pavyzdys ir įkvėpti visas e, institucijas ir mums atrodo, kad tokie atvejai labai svarbus. Matome, kad neblogai yra nagrinėjami probleminiai atvejai, tačiau mes gauname dėje e, nemažai skundų. Mano biuras dabar e, atlieka specialų pratimą, kad būtų galima e, įvertinti, e, kaip padaryti mūsų biurą labiau matomu, kad tie žmonės, kurie norėtų kreiptis į mus, žinotų, kur mus rasti. Mes e, e, žinome, kad jūs bendraujate su savo rinkėjais, kuriems galbūt mūsų reikia ir prašyčiau, kad jūs paskleistumėt informaciją apie mus. Kaip jūs žinote, kad nuo to, kai pradėjau eiti savo pareigas, aš e, pradėjau keletą strateginių tyrimų, kad būtų galima vertinti trūkumus institucijose. Vienas tyrimas gilinosi į tai, kaip komisija užtikrina tai, kad ES sanglaudos politika atitiktų pagrindinių teisų hartiją. Pavyzdžiui, ar lėšos naudojamos tam, kad žmonės su negale e, pakliūtų į įvairias priežios institucijas institucijas, o ne tam, kad iš tikrųjų būtų galima jiems padėti. E, mes e, padedame komisijai vykdyti priežios funkciją šioje setyje ir išvados mūsų yra tokios. Komisija turėtų e, dažniau atlikinėti patikras vietoje valstybėse narėse, kad patikrintų, kaip įgyvendamos sanglaudos programos. Reikėtų ir internetinės platformos pilietiniai visuomeniai, kad būtų galima informuoti apie tai, kaip neteisingai naudojamos lėšos ir pažeidinėjama pagrindinių teisų hartija. Aš prašiau komisijos griežtai taikyti sankcijas, kai valstybės narės nevykdo savo prievolių. E, reikia, kad ji tikrintų, ar nacionaliniai žalos atlyginimo mechanizmai gerai veikia ir siekti išvengti pagrindinių teisų pažeidinėjimų. Pirmiausiai, reikia tam užtikrinti e, mokymus, e, stiprinti paėgumus valstybėse narėse, ypač tose, kur problemų yra daugiau Aš džiaugiuosi, kad e, komisija e, sureagavo į mano rekomendacijas ir tai paskelbta mūsų e, puslapyje. Mes turime specialų tyrimų skyrių ir žiūrime, ką reikėtų mums ištirti ateityje. Ir mes, aišku, gilinsimės į komiteto e, baigiamasias e, pastabas. Viena iš didelių problemų yra prieinamumas prie ES institucijų interneto puslapių. Junktinių tautų komitetas identi... E, nustatė problemas ir mes turime jas spręsti. Neseniai aš kreipiausi į pirmininką Junkerį dėl šios problemos, nes daug ES institucijų ir struktūrų e, žiūri pirmiausiai komisiją kaip į pavyzdį geros praktikos. Ir mes esame pasirengę dalyvauti e, patys šiame procese ir padaryti mūsų svetainę labiau prieinamą ir palankesnę vartotojams. Mes siekiame paaiškinti savo darbą apie procedūrą susijusią su skundais ir tai yra 24 e, kalbomis skelbiama mūsų puslapyje. Bet mes dirbame toliau, e, tekstas e, šiuo metu papildytas piktogramomis ir mes e, tikimės labai greitai paskelbti tą atnaujintą versiją. Mes, aišku, patys taip pat turime daugiau ką padaryti šioje srityje. Mano įgaliojimai neleidžia imtis veiksmų dėl visų e, pastebėjimų. Pavyzdžiui, mokyklos e, nepatenka į mano įgaliojimus. Tačiau komitetas nustatė nemažai problemų ir aš pabandžiau konstruktyvų dialogą palaikyti su komisija, kuri yra valdymo taryboje ir e, prisideda prie e, finansavimo sprendimų. Aš praeitą mėnesį e, kreipiausi į komisijos narę Georgievą ir praeitą mėnesį mano laiškas taip pat paskelbtas mūsų puslapyje. E, dėl stebėjimo sistemos ir e, išvadų. Mums tai labai svarbu. Komitetas nustatė daug trūkumų. Ir e, nustatė trūkumų dėl sistemos e, stebėsenos. E, reikia, kad ta sistema atitiktų komiteto rekomendacijas ir galbūt reikia kreiptis dėl techninės pagalbos ar rekomendacijų tolesnių į komitetą. E, bet e, dabar aš noriu pasakyti, kad mano biuras ir toliau sieks, kaip galima plačiau informuoti žmonės apie tai, kad galima pateikti mums skundų susijusių su e, neįgalių teisių pažeidinėjimu ir mes sieksime naikinti, šalinti sisteminės problemas ir kliūtis ir sieksime už užtikrinti teisės ES piliečių, kurie turi negalę, bet kurie turi elgtis ryštingai, gauti visapusišką informaciją. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Pane Gunta Anka, Europos neįgaliųjų forumo pirmininko pavaduotoja, prašom. Uh, good morning everybody and uh... Labas rytas kalbėsiu šiandien latviškai, todėl prašau visus užsidėti ausines. Šodien esmu šeit, lai pārstāvētu Eiropas Inovatāts forumu. Šiandien čia aš atstovauju Europos neįgaliųjų forumą ir tikrai džiaugiuosi atstovauti, galėjom atstovauti šią didelę organizaciją, kuriai priklauso daug e, organizacijų narių, tiek nacionalinio, tiek europinio ligmens. E, taip pat e, aš atstovauju mūsų asocijuotas partnerės ir esu įstikinusi, kad įvairios organizacijos priklausančios Europos e, neįgaliųjų forumui mums leidžia atstovauti žmonių su negale nuomonės tiek čia, tiek kitur. Džiaugiuosi galėdama pasisakyti čia Europos parlamente, padiskutuoti su parlamento nariais dėl rekomendacijų, kurias parengė Junktinių tautų komitetas. Šios e, rekomendacijos, kurias minėjo anksčiau kalbėjusiai, e, jos ir mums Europos neįgalių forumui atrodo labai svarbios. Pirmiausias dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra štai kas. Mums mūsų organizacijai dalyvauti jūsų posėdį ir aptarti ponios Stevens rengiamą pranešimą, bei labai dėkoju poniai Stevens už jos darbą. Taigi tai rodo, kad Europos parlamentas labai atidžiai laikosi ketvirtojo straipsnio trečiosios dalies, kuris teigia, kad neįgaliųjų organizacijų nuomonė yra svarbi ir šios organizacijos turi būti įtrauktos priimant įvairius sprendimus, taip pat stebint e, sprendimų gyvenimą. Mes esame čia dėl to, kad mes norime, kad mūsų nuomonė taip pat būtų atsižvelgiama diskusijose ir, kaip minėjau anksčiau, tai yra svarbu. Europos neįgaliųjų forumas labai vertina Europos parlamento įkurtą tinklą E, skirtą Junktinių tautų konvencijos gyvendinimui. Mes manome, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu tam, kad e, konvencija būtų gyvendinima iki galo. Deja, Europos neįgaliųjų forumas tiesiogiai nedalyvauja šiame tinkle, bet greičiau yra tarpininkas. E, dalyvaudamas stebėsenos tinkle. Vis dėlto mes manome, kad pagal konvencijos ketvirtojo straipsnėje trečiąją dalį labai svarbu, kad neįgaliųjų forumas dalyvautų e, šiame tinkle tiesiogiai. Arvas neįgaliųjų forumas mano, kad mums reikia labiau struktūrizuoto dialogo tarp ES institucijų ir organizacijos tovančių neįgalių interesus. Tai yra tas dialogas, kurį mini Junktinių tautų komitetas savo pastabose, kad pagerintume tą dialogą, kad jis būtų labiau struktūrizuotas ir geriau suprantamas. Mūsų organizacija rengia konkrečias rekomendacijas dėl to, kaip turėtų atrodyti šis dialogas. Taip pat dėl to, kaip geriau tą dialogą organizuoti. Ir čia aš norėčiau pabrėžti keletą itin svarbių aspektų. Visų pirma, klausimas yra dėl to, kokia yra parlamento pranešimo svarba rodant, parodant e, tai, kad Europos parlamentas gali būti ta vadovaujanti institucija ir e, dėti pastangas visas įgyvendinant e, Junktinių tautų komiteto rekomendacijas. Kaip visi žinome, Europos Sąjunga yra pirmoji regioninė šalių sąjunga prisijungiusi e, prie šios konvencijos. Tai yra pirmoji regioninė struktūra, gavusi taip pat tokias rekomendacijas. O tai e, suteikia jums daug atsakomybės dėl e, šių rekomendacijų gyvendinimo. Na ir norėčiau paminėti dar keletą aspektų. Pirmiausia, Europos neįgalių strategija 2010-2020, jos peržiūra būtent. Čia šiame kontekste daug diskutuojame apie tai, ar gerai ar negerai ta strategija yra gyvendinama. Mums, Europos neįgaliųjų forumui, atrodo, kad strategijos rengimas ateityje ir konvencijos rekomendacijų gyvendinimas pagal šią strategiją galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį, nes e, Junktinių tautų komiteto rekomendacijos turi būti gyvenimas. Todėl, gyvenimas, todėl strategija gali būti gerinama tik tai glaudžiai bendradarbiaujant su negaliuosius atstovaujančiomis e, e, organizacijomis. Europos parlamentas turi daugiau dirbti vertindamas e, esamą politiką, ją rengiant ir viską žvelgti per konvencijos prizmę, vertinant, ar atsižvelgta buvo į rekomendacijas. E, šiuo metu daug kalbama apie e, Europos prieinamumo aktą, kuris pagristas bendrosios rinkos principų. Tai yra labai svarbus naujas pasiūlymas Europos istorijoje. Visų pirma, kalbame apie žmonėms su negale galimybę pasiekti tam tikrus aspektus ES lygmenį. Tačiau grįžtant prie konvencijos 9 straipsnio, matome, kad šis aktas nemini tų dalykų, kurie paminėti 9 straipsnėje. Dėja, fizinis prieinamumas nėra minimas. Galbūt reikėtų šį beitą patobulinti. Yra ir kitų teisės aktų, kuriuos reikia peržiūrėti šią prasme. Mes tikrai tikimės e, tvirtos direktyvos, kurios dėka, pavyzdžiui, interneto svetainės taptų lengviau prieinamos žmonėms su negale, kaip ką tik minėjo ombudsmenė. Kai kurios svetainės internete arba neprieinamos žmonėms su negale, arba tik iš dalies yra prieinamos. Ir ši direktyva turėtų paminėti tai, kad negale negali būti pagrindas e, diskriminacijai. Ir mes tikimės, kad Europos parlamentas bus ta institucija, kuri mums padės įgyvendinant šios e, teisės aktus, įgyvendinant e, visą konvenciją. Taip pat norėčiau pabrėžti dar vieną Junktinių tautų komiteto konvenciją, kuri jau buvo paminėta. Čia kalbu apie rekomendacijų dėl minimalios socialinės apsaugos žmonėms negalę. Daug tyrimų rodo, kad vairios krizės, taupimo priemonės, biudžeto išlaidų mažinimas prisidėjo prie to, kad daugelėje šalių žmonės su negale būtent nukenčia pirmieji. Kartais mums atrodo, kad situacija blogėja. Nes daugeliu šalių atrodo, kad e, tos e, socialinės apsaugos sistemos e, yra per brangios, mažinamas įvairios paslaugos, nes reikia staupyti pinigų. Tačiau iš tikrųjų išleidžiame iš akių bendrą vaizdą, nematome, kaip tai paveikia žmonių kasdienį gyvenimą ir apskritai socialinę apsaugą. Todėl mes esame dėkingi, kad ES struktūriniai fondai gali būti panaudoti e, gerinant prieigą žmonėms su negale. Todėl mes taip pat kviečiame Europos parlamentą užtikrinti, kad į viską būtų žvelgima iš Europos, iš jungtinių tautų konvencijos požiūrio taško. Mūsų nuomonė būtent Europos parlamentas turėtų imtis vadovaujančio vaidmens įgyvendinant Junktinių tautų komiteto rekomendacijas. Tai turi būti ambicingas planas, planas teigiantis, kad kiekvienas asmuo turi vienodas teisės neklausomai turi jis neglę ar ne. Ačiū. Reitesning dank. Labai ačiū. Na ir galiausiai suteiksiu žodį jungtinių tautų vyriausio e, įgaliotinio žmogaus teisėms e, biuro atstovai. Prašom, ponas Jareb. ponios ir ponai. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už kvietimą, kurį gavo mūsų biuras. Aš e, visų pirma norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, e, koks vaidmuo e, tenka mūsų biurui mūsų komitetas yra nepriklausomas. Pagrindinėje e, būstinėje e, Ženevoje e, yra teikiama pagalba įvairiems komitetams, taip pat ir mūsų komitetui. Taip pat teikiama pagalba ir specialiam įgaliotiniui, kuris rengia ataskaitas apie neįgalių žmonių padėtį. Mes skatiname, kad būtų gyvendinamos visos e, rekomendacijos, taip pat ir e, CRPD komiteto rekomendacijos. Mes bendradarbiaujame su pilietinė visuomenė, o taip pat ir su vairiomis institucijomis. Taip pat e, bendradarbiaujame ir su ES institucijomis tam, kad galėtumėm prisidėti prie politikos formavimo, bet taip pat bendradarbiaujame ir su valstybėmis narėmis, taip pat ir visuomenės grupėmis, pavyzdžiui, Europos neįgaliųjų forumu, taip pat e, bendradarbiavome ir su organizacija, kuri e, pasisako už tai, kad negalių teisės būtų ginamas europinių lygmenių. Aš norėčiau pakomentuoti keletą iš komiteto išvadų. E, žmonės su negale, kaip kad e, e, teigiama komiteto rekomendacijose, turėtų burtis organizacijas tam, kad apgintų savo teisės. Reikia užtikrinti ne tik teisės pagal 19 straipsnį, bet ir kitas teisės. Ir dažnai e, neįgalieji e, žmonės neturi pakankamai teisinių galimybių savo teisėms apginti, kaip kad e, nurodoma 12 straipsnėje. Valstybėse narėse pasiekta labai skirtinga pažanga, siekiant užtikrinti nepriklausomą neįgaliųjų žmonių gyvenimą. Neįgalieji e, žmonės ne visą laiką gali pasinaudoti visomis paslaugomis, pavyzdžiui, švietimo paslaugomis arba e, teisę dalyvauti darbo rinkoje ar kitose gyvenimo srityse. Ir e, dažnai neįgalieji žmonės tiesiog neproporcingai nukenčia dėl taupimo politikos, tai jau buvo minėta. Europos Sąjunga gali labai svariai prisidėti prie to, kad neįgalėjai žmonės valstybėse narėse galėtų naudoti savo teisėmis. Mes norėtumėm pabrėžti, kad svarbu kalbėti ne vien tik apie tas rytis, kurias galima reglamentuoti. Be abejo, svarbu, kad būtų primami e, tinkami teisės aktai, e, kad būtų parengti geri teisės aktai, Pavyzdžiui, e, yra rengiamas Accessibility Act arba prieinamumo aktas, taip pat e, e, jau yra patvirtinta nediskriminavimo direktyva, apie šios aktus kalbama ir komiteto išvadose. Taip pat yra būtina užtikrinti, kad dabartiniai dabartinius ES teisės aktus valstybės narės interpretuotų atsižvelgdamas į konvenciją. Taip pat svarbu, kad tai būtų atspindėta įvairiose instrumentuose, tos, kurie, e, to, tiek tuose, kurie yra tiesiog įvaldomi iš Bruselio ir e, už kurių valdymą atsakingos ir valstybės narės. Mūsų biuras prieš porą metų uh, paskelbė dokumentą, kur teigiama, kad e, jeigu yra bendrų instrumentų, tai nereiškia, kad Europos komisija e, yra atleidžiama nuo atsakomybės. Iš tikrųjų, jau buvo e, pasiekta nemažai pažangos. Dabar uh, E, valstybėse narėse yra geriau užtikrinamas neįgaliųjų teisės. Bet kartais e, e, finansuojama, finansuojami tik tais kosmetiniai pakeitimai, bet tai net neša jokių esminių pokyčių. Prieš keletą metų Čekijoje buvo pradėtas įgyvendinti vienas projektas. E, buvo e, pradėtas teikti e, finansavimas toms sveikatos priežiūros institucijoms, kurios rūpinasi neįgaliųjų sveikatos priežiūrą. Bet e, esminių pokyčių neįvyko. E, taigi, iš esmės, e, reikėtų užtikrinti, kad neįgalieji sveikatos priežiūros institucijose galėtų gyventi tarsi nu- kad jie galėtų gyventi tarsi bendruomenėse. Mūsų komitetas e, teikia gairias, mes esame suteikę, sutelkę ir patirties dėl to, e, e, koks finansavimas pasteisina, koks ne. Mes e, pasisakome už tai, kad e, būtų e, glaudžiai bendradarbiaujama ir su darbdaviais tam, kad neįgalieji būtų priimami į, į, į darbą, kad jie galėtų dalyvauti darbo rinkoje. Vietoj to, kad E, jie tik tais galėtų mokytis, e, įgyti kažkokį sertifikatą, bet nebūtinai susirastų darbą. Mes taip pat esame įsitikinę, kad finansavimas gali būti panaudojamas ir švietimas rytyje, e, skatinant įtraukiantį mokymą. Be teisės aktų ir finansinių instrumentų yra ir kitų dalykų, E, ką galima padaryti europinių lygmenių. Neturime stalkti savo dėmesio vien tik tais į tuos dalykus, tas rytis, kur galima priimti teisės aktus arba kažkokį tai finansinį instrumentą. ES institucijos gali padaryti dar daugiau. Galima e, užtikrinti, kad būtų tinkamai koordinuojami veiksmai jau yra neįgalumo strategija, džiaugiamės jos peržiūrą, manome, kad ta strategija gali būti ambicingesnė. Mūsų biuras apgailestauja, kad 2010 m. neįgalumo strategijoje nepakankamai dėmesio buvo skirta 19 straipsnė, kur kalbama apie tai, kad neįgalėjai turėtų būti skatinami gyventi nepriklausomai. ES e, institucijos galėtų prisidėti prie e, geriausios praktikos mainų, taip pat ir informatumo kampanijų. Kai vyksta diskusijos apie taupimo politiką, e, būtų įdomu sužinoti, ką mano Europos komisija apie tai, kad nereikėtų mažinti paramos neįgaliesiems E, neįgalieji e, e, turėtų būti skatinami gyventi nepriklausomai ir dalyvauti darbo rinkoje. Vykdant taupimo politiką mes pastebėjome, kad visų pirma atsisakoma tų paslaugų, kurių dėka neįgalieji galėjo gyventi nepriklausomai bendruomenėje. Ir tokiu būdu buvo sustabdyta padaryta pažanga. ES institucijos turėtų rodyti teigiamą pavyzdį. Mes norėtumėm įtrauk, e, įtrauk, e, mes norėtumėm įtraukiamojo pobūdžio visuomenės. Ir mes kiekvieną dieną e, turime daryti, kad būtų kovojama su ta stigma, kurią šiuo metu dar jaučia neįgalieji. Labai ačiū. Na, nu, dabar pranešėja ir šešėliniai pranešėjai. Kadangi turime nedaug laiko, tai prašyčiau visų kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės. Prašyčiau neviršyti šio kalbėjimo laiko. Visų pirma, Helga Stevens, prašau. Hello, and thank you, Chair. Mm, labas rytas visiems, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems suinteresuotiems subjektams, kurie atvyko asmeniškai tokiu aukštu lygiu į šį klausimą. Tai rodo, kad institucijoms labai svarbu neįgaliųjų problemos ir klausimai. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie atvyko ir norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi, jog tik daug komitetų išsakė savo nuomonę. Tai rodo, E, kokia svarbi yra neįgalumo e, problema Europos parlamentui. Taip pat matome, kad e, neįgalumas yra bendras klausimas ir kad užimtumo socialinių reikalų komitetas taip pat vaidina svarbu vaidmenį sprendžiančias problemas. Aš e, gilinausi į konvenciją, taip pat bendravau su asmenėmis su negale, su jų organizacijomis kiekvienu etapu tam, kad parengčiau holistišką darbo dokumentą ir vėliau pranešimą. Buvo surenkta keletas viešųjų klausimų, kitų susitikimų e, bendradarbiaujant glaudžiai su Europos neįgaliųjų forumu pirmiausiai, taip pat jo nariais. Galbūt e, reikia pasakyti, kad šis e, posėdis yra vienas iš labiausiai prieinamų posėdžių Europos parlamente. Norėčiau padėkoti e, sekretoriatui šio komiteto už jų darbą ir paramą, surengiant šį ypatingą posėdį. Dėl darbo dokumento yra daug svarbių elementų dokumente, kurias norėčiau akcentuoti dėl ES institucijų laikymosi konvencijos nuostatų ir e, baigiamųjų pastabų. Mes turime e, parodyti pavyzdį valstybėms narėms ir pasakyti, kad visi piliečiai, e, darbuotojai gali dalyvauti visose politiniuose procesuose Europos parlamente. Tai E, susijęs su rekomendacija dėl pritaikymo e, patalpų ir patekimo į ES institucijas. Šis e, susitikimas ir yra vienas iš pavyzdžių tokio prieinamumo. Kolegos, aš laukiu jūsų reakcijos, sieksiu dirbti kartu, sieksiu dirbti su kitais komitetais ir toliau tęsti mūsų bendradarbiavimą. Ačiū. Vielen Dank. Jetzt. Labai ačiū. Toliau Adam Kosa. Köszönöm, elnök úr, hogy megadta a lehetőséget számomra, hogy az... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už galimybę pasisakyti EPP frakcijos vardu. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti e, šios dienos posėdžių. Tikrai uh, Labai džiugu, kad pas mus atvyko ir ombudsmenė, ir pilietinių visuome, bendruomenių organizacijų atstovai, taip pat ir jungtinių tautų atstovai. Jau ne vienerius, metu, ne vienerius metus sakau, kad tai, kas yra e, e, gerai neįgaliesiems žmonėms, tas gerai yra visiems žmonėms. Pavyzdžiui, dabar ta e, šiandien pristatyta e, kortelių sistema, ko gero, turėtų būti naudojama kiekvieną dieną. E, taip pat manau, kad Europos parlamente turėtų būti galima lengviau judėti neįgaliojo žmogaus vežimėliu. Patalpos turėtų būti tam geriau pritaikomos. turi būti užtikrinamos tinkamos sąlygos neįgaliems žmonėms. Aš noriu pakomentu, ne tik pakomentuoti e, ponios Stevens e, e, pranešimą, bet pasakyti ir štai ką. Iš tikrųjų labai svarbu, kad Europos parlamentas pasisako už neįgaliųjų asmenų teisų gynimą. Tenka apgailestauti, kad ilgą laiką Europos parlamentas darsi imtis veiksmų. Po to, kai buvo ratifikuota konvencija, taryba ir e, Europos komisija sustarė bendradarbiauti. Tai buvo teisingas e, žingsnis, e, džiugu, kad prie to prisijungė ir Europos parlamentas. Dabar dėl stebėsenos. Iš jungtinių tautų atstovo girdėjau pastabą. Buvo sakyta, kad Europos parlamento e, trys komitetai galbūt neturėtų dalyvauti stebėsinos procese, bet aš tam nepritariu. Europos parlamentas e, yra vienintelis pasaulio parlamentas, kur nėra vyriausybės partijos arba opozicijos partijos, mus tiesiogiai renka, renka piliečiai, mes turėtumėm dalyvauti stebėsenoje, nes mes e, nesame įpareigoti eiti vieną ar kitą kryptimį. Taip pat jau buvo kalbėta apie nedarbo problemą. E, neįgaliųjų e, nedarbo problema yra tikrai didžiulė. ES neįgalieji gauna mažiau pajamų negu kad sveiki žmonės. Pajamų skirtumas yra didžiulis, ar tik ne 24 procentai. Taip pat e, buvo minėta, kad neįgalieji E, retai skundžiasi, jie pateikia mažai skundų dėl jų teisų pažydimo. Aš manau, kad jie turėtų būti skatinami tai daryti dažniau. Ačiū toliau, pane Blinkevičiūtė. Na, pirmiausia, aš tikrai dėkoju pranešėjai už parengtą darbo dokumentą. Ir dar labai džiaugiuosi, kad be ne pirmą kartą e, čia mūsų komitete mes taip plačiai su atsakingais pareigūnais, ekspertais E, diskutuojame apie mūsų neįgalių padėtį ES valstybėse. Ir e, iš tikrųjų labai pritariu tam, kad mes pirmiausia turime turėti nepriklausomą stebėseną. Ir štai dėl ko? Todėl, kad 28 ES valstybės iš tikrųjų yra skirtingos. Ir skirtinga neįgaliųjų padėtis tose valstybėse. Todėl kiek bus objektyvi stebėsena, taip mes galėsime įvertinti realią padėtį neįgalių žmonių ir mes galėsim tada priimti atitinkamus ir politinius sprendimus, pradedant vietos lygmenių, šalies lygmenių ir ES lygmenių. Antras dalykas. Labai pritariu tam, kad mes keliam klausimą dėl ES institucijų bendradarbiavimo. Ar jis yra kokybiškas, ar jis yra pakankamas tas bendradarbiavimas neįgalių integracijos rytį. Manau, kad mes jį tikrai turime stiprinti, nekonkuruodinami tarpusaje, tačiau siekdami rezultato. Toliau, manau, kad mes savo pranešime turime raginti komisiją kaip galint greičiau pateikti ES neįgaliųjų strategijos 10-20 metų vidurio peržiūrą. Tai tiesiog iš tikrųjų yra būtina, kad šitie dokumentai tiek peržiūra strategijos, tiek e, konvencijos įgyvendinimo eitų kartu, kad mes tikrai matytumėm realią padėtį. Toliau, dėl neįgaliųjų užimtumo. Mes kaip užimtumo komitetas dar kartą turime akcentuoti, kad iš tikrųjų padėtis neįgaliųjų yra bloga e, kai kuriuose ES valstybėse. Tikrai ta padėtis yra bloga. E, ir dar blogiau, kad nepakankama motivacija yra pačių neįgalių žmonių dirbti. Ir dirbti ne uždarose, segreguotose jų vietose tam tikrose, o atviroje darbo rinkoje. Todėl čia reikalingas rimtas dialogas su darbdaviais ir su neįgaliųjų bendruomenė, dalyvaujant politikam, kad būtų pasiektas rezultatas. E, dar vienas dalykas. Mes vis tik tai turim atkreipti dėmesį, kad tam tikri minimalų socialinės apsaugos standartai turi būti prieinami neįgaliems žmonėm, ypatingai vertinant, kad per krizę tikrai pirmiausia neįgalų žmonės ir nukentėjo. Ir pabaigai. Tikrai daug dirbu, bendradarbiauju su savo šalies Lietuvos neįgaliųjų organizacijom jau ilgą laiką ir išmokau kartą ir visam gyvenimui. Nieko apie neįgaliuosius be pačių neįgaliųjų. Taigi mes turime dirbti kartu ir girdėti neįgaliųjų balsą ir spręsti jų problemas. Ačiū. Dankeschön, aber bitte, damit wir nicht völlig aus. Labai ačiū. E, kitų prašyčiau kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės. Pane Marian Harkin, prašom. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, aš laikysiu šio skirto laiko. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Jūsų pasisakymai buvo labai informatyvūs. Manau, kad jūs pateikėte mums sistemą, kurioje galime veikti Taip pat buvo malonu dalyvauti posėdėje, kuris yra, tikrai yra lengvai prieinamas. Noriu visiems padėkoti už tokio posėdžio organizavimą, būtent tokiu būdu. E, noriu padėkoti ponė pranešėjai už puikų dokumentą. Jis pateikė mums gerus pagrindus dirbti toliau, kadangi aš turiu dar nedaug laiko, norėčiau galbūt iškelti keletą klausimų mūsų svečiams. Nežinau, ar jie turės galimybę atsakyti, tačiau užduosiu tos klausimus. Dan Kingston minėjo e, izoliuotų darbo vietų e, problemą. Mes kalbėjome apie deinstitucionalizavimą, apsaugotų darbo vietų e, klausimas, man atrodo, žingsnis į priekį. Pagrindinių teisų centro atstovai kalbėjo apie realias darbo vietas, neapsaugotas darbo vietas. Na, galbūt galėtumėte kas nors e, pateikti kokiu nors idėjų, kaip eiti tą kryptimį, Galbūt nebūtinai per teisės aktus, nu, bet galbūt gairias, apskaitimą gerą patirtimi, kalbantis su, e, su, su darbdaviais. Ką galėtume mes konkrečiai padaryti čia? Dar viena problema, kuri buvo minėta, tai yra taupimas, ne vienas tai minėjo, ir Europos semestro procesas. Vienas iš kolego minėjo apie neproporcingą taupimo poveikį žmonėms su negale. Jūs sakėte, kad svarbu išklausyti komisijos, kad e, svarbu sakyti komisijai, kad nebūtų e, mažinama parama nepriklausomam gyvenimui. Ir vėlgi Europos semestro procesas galėtų būti galbūt panaudojamas raginant komisiją to siekti, ypač per šalių rekomendacijas. Ir Pagaliau, dar 10 sekundžių. Vidutinė laikotarpio peržiūra buvo atidėta, šiuo metu vyksta atvira konsultacija iki kovo 18 dienos. Labai svarbu paskleisti žinę įvairioms organizacijoms, kad jos galėtų jaustis šios konsultacijos dalis ir galėtume po to atsižvelgti į jų nuomonę, kai kalbėsime apie neįgalumo akto vidutinę laikotarpio peržiūrą. Ačiū. E, aš supratau, kad jūsų ketinimai buvo tikrai geri. Dabar suteiksiu žodį poniai Kostadinkai Kūnevai, prašom. Kyrie Broderį, Haristo, Kisiolus Puirtas. Ačiū pirmininkė. Ačiū visiems, e, kurie atvyko su mumis šiandien padiskutuoti šiais klausimais. Noriu patekoti kolegiai už e, šį svarbų darbą, taip pat kalbant apie konvencijos e, problematiką ir darbo dokumentą, kurį mums parengė Helga Stevens, galiu pasakyti, kad yra tam tikras paradoksas. Praėjo penkeri metai po to, kai ES pasirašė šią tarptautinę konvenciją ir aš matau, kad ji nėra visumoje gyvendinta ir įdomu kodėl. Daugelis konvencijos nuostatų atitenka valstybių narių kompetencijai, ne Europos Sąjungai. Todėl tai reiškia, kad gyvendinimas konvencijos nėra adekvatus. Tačiau komisija tai naudoja kaip pasiteisinimą, tiek komisija, tiek taryba. Jie pasirenka, ar kalbama čia būtų apie ES teisę ar apie valstybinarių kompetencijas, čia kai kalbama apie naujas e, griežto taupimo nuostatas, jie jas įgyventina nepriklausomai nuo to, ar tai yra nacionalinė ar ES kompetencija ir tuomet tų nuostatų yra paisoma. Europos Sąjungai jungtinės tautos sako, kad konvencijos nuostatos nėra įgyvendinamos. O komisija tuomet atsako, kad jos rankos yra surištos. Ir ji tuomet slepiasi už e, nacionalinės kompetencijos argumentų. Aš manau, kad e, tai yra gera proga mums toliau dirbti šiuo labai politiškai svarbiu Europai klausimų. Jeigu Europos Sąjunga iš tikrųjų nenori priartėti prie savo piliečių, kaip esame ne vieną kartą matę, tai iš tikrųjų mes turime atkreipti dėmesį į kitas politikos rytis, kuriuose būtų uh, tam tikri finansavimo ištekliai. Tačiau turime siekti visiško konvencijos įgyvendinimo. Tai būtų tolesnis žingsnis siekiant labiau vieningos Europos. Todėl aš manau, kad šis pranešimas, kurį rengėme komitete, turėtų griežtai pasisakyti už pagarbą žmonių su negale teisėms. Tai turėtų būti paskata mums kuriant naują šios politikos lauką. Tai nėra vien tik tai neįgaliųjų orumo klausimas, tai yra ir visos ES orumo ir e, patikimumo klausimas. Ačiū toliau, Tatjana Ždanoka. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti Elgas Stevens e, pasidžiaugti jos nuveiktų darbų jau iki šiol, rengiančiai pranešimą ir dėl to, kad jie dirbo artimai su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengė įvairius sustikimus, kuriuose e, dalyvavau ir aš. Ir norėčiau šią progą e, pasakyti, kad e, mano tėvinai, ne Gunda Ančia, yra vicepirmininkė organizacijos kuri vadinasi Europos negalių forumas ir dalyvauja šiandien šiame posėdėje. Aš noriu palinkėti ilgai sėkmės ir toliau rengiant pranešimą. Mes norėtume pasiūlyti keletą idėjų. Aišku, mes kalbėsime ir teiksime savo pasiūlymus toliau, tačiau dabar per šią pirmąją diskusiją norėčiau pasakyti, kad svarbu yra tai, kad Junktinių tautų konvencijos įgyvendinimas atitiktų ES e, neįgalių strategiją. Todėl tai labai svarbus ir tolesnis darbas ties horizontalia direktyva, kas dar kelia problemų. Todėl taip pat labai svarbu užimtumo komitete, aišku, kalbėti apie neįgaliųjų užimtumo problemas. ir reikia kalbėti ne apie tai, kad jie tiesiog pristaikytų prie esamos darbo rinkos, bet apie tai, kad būtų apskritai kuriamas darbo vietos ir darbo rinka turėtų būti pritaikoma prie jų turimų galimybių ir sugebėjimų. Taip pat labai svarbu sustiprinti darbą deinstitucionalizuojant tuo institucionalizacijos srityje, ypač kai kalbame apie jaunimą ar vaikus, kuomet jie patalkinami specializuotose institucijose ir taip yra atskiriami nuo visuomenės. Turime atverti jiems duris. Tokios būtų svarbiausios idėjos. Taip pat e, žinome, kad ne visos valstybės narės yra įgyvendinusios konvenciją ir aš tikiuosi, kad e, analizė apie tai, kokia yra situacija visose 28 valstybės narėse įgyvendinant konvenciją, bus įtraukta į pranešimą. Ačiū. Dankeschön, Laura Adžia. Ačiū toliau, Laura Džėja. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už tai, kad bent jau šiandien Europos parlamentas atverė duris tokiai be galo svarbiai diskusijai. Be abejo, tai yra e, esminis klausimas, jam turime skirti didžiulį dėmesį, nes dėja dabar tenka konstatuoti, kad e, Europa dar nepadarė pakankamai pažangos, taip pat ir mano šalis nepadarė e, tiek pažangos, kiek galėjo padaryti. Aš manau, kad tikrai būtina užtikrinti stebėseną. Apie tai, ką tik tais kolegė kalbėjo, būtina užtikrinti, kad būtų e, e, vykdoma stebėsena ir kad būtų užtikrinama neįgaliųjų asmenų įtrauktis. Kai giname e, e, kažkokią neįgaliųjų asmenų teisę, tai reiškia, kad e, dabar tos teisės įgyventinimas dar nėra pakankamas. Europos Sąjunga ir valstybės narės ir, e, ir e, e, turi dėti visas jėgas tam, kad neįgalėjai asmenys būtų įtraukti į visuomenę. Aš norėčiau palinkėti, kad tokie jaunuoliai, kaip kad, pažiūrėjau, mano sunėnas, užauktų tokiame pasaulyje, kuris juos priimtų, net neprašomas Ačiū. Ačiū už tai, kad neviršite ir dviejų minučių. Toliau Žel Melan. Prašom. Dėkuoju, ponė Stevens, pranešėja. E, daugiausiai kalba apie tas problemas, kurios galutinėse pastebėjimuose, galutinėse išvadose e, paminėti e, tai susijęs su ES kompet kompetencija, bet dėl to kyla problemų nacionalinių lygmenių dėl teisėkuros aktų, kurie e, pirmiausia yra susijęs su ES e, dimensija, pavyzdžiui, dėl e, lygybės darbo vietoje ir direktyvos dėl galėjimo naudotis internetinėmis svetainėmis. E, Pone Stevens pirmiausiai kalba apie ES institucijas, sakoma, kad jos turi parodyti pavyzdį įgyvendinant konvenciją e, tiek per e, darbuotojų taisyklės, statutą, tiek samdant ir kad paskui turi tai pereiti į vietos lygmenį. Pone Stevens savo, kad nėra žmogaus teisų hierarchijos ir kad neįgalių teisų pažydinėjimai turi būti vertinami e, taip pat kaip ir kito pobūdžio teisų pažydinėjimai ir bū, turi būti laikoma e, diskriminacija, tai ypač aktualu moterims, e, vaikams su negale, žmonėms turintiems protinę negalę. Ir e, mes seksime toliau, kaip e, viskas vyks toliau ir mielai pristėsime prie darbo. Dėkui, kalbėjau minutę 44 sekundės. Ačiū, tiesiog puiku. Dabar dar turime penkis kalbėtojus, tai jiems yra po vieną minutę. E, jeigu e, toks prašymas nepasiteisins, tai teks paskui išjungti e, tiesiog mikrofoną. Visų pirma, ponas Benifei. Ačiū. Pirmininkė, aš visų pirma noriu padėkoti pranešėjai Stevens, jį tikrai puikiai padirbėjo, kadangi laiko turiu labai nedaug, kalbėsiu tiesiai šviesiai. Į šį pranešimą reikia įtraukti keturis elementus. Visų pirma, e, tai turėtų būti nepri, užtikrinta nepriklausoma stebėsena, o taip pat turi vykti veiksmų koordinavimas tarp institucijų. Komisija turi pateikti konkretų veiksmų planą. Toliau. Taip pat noriu pasakyti, kad būtina plačiau padiskutuoti apie Europos semestrą, kaip jį gyventinant galima būtų geriau apginti neįgaliųjų teisės. Trečia, dėl neįgaliųjų strategijos. E, ši strategija turi tapti holistinė, visą apimanti strategija. Na ir galiausiai e, yra būtina e, suderinti ES teisės aktus su Junktinių tautų konvencija. Esame pasirengę bendradarbiauti siekiančių tikslų. Baigdamas dar kartą dėkoju pranešiai. Ačiū. E, Lambrecht Koch. Prašom. Ačiū pirmininkė, man ši tema labai aktuali. Aš džiaugiuosi, kad yra rengiamas pranešimas savo iniciatyva ir e, nu, e, nuomonės rinkime dalyvauja ne tik EMPL, užimtumo komitetas, bet ir kiti komitetai. Europos Sąjungoje gyvena 80 milijonų asmenų turinčių turinčių specialiųjų poreikių. Šie žmonės turi e, teisę išvietimą, tinkamą sveikatos priežiūrą, socialinę apsaugą. E, taip pat jie turi teisę naudotis e, ir viešojo transportu, gauti visą jiems reikalingą informaciją. Aš noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad ji pasisako už tai, kad neįgalieji turi e, turėti visas galimybės naudotis pagalbos telefonu 112. Ačiū. Aš suprantu, kad dabar e, visi ruošiasi balsavimui, bet prašyčiau tylos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόνος Φοντούλης. Ačiū pirmininkė. Kolegos, aš e, norėčiau kalbėti kaip tėvas dukters turinčios e, specialių poreikių, o paskui kaip Europos parlamento narys. Dėkoju poniai Stevens už jos darbą. Deja, nėra valstybėse narėse vienodų galimybių e, žmonėms su negale. Paimkime mano šalį, Graikiją. E, žmonės su negale ir jų šeimos pirmiausiai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Taupimo programos metu buvo mažinama parama tokiems žmonėms. Kaip gali šeimos su tokiais vaikais gyventi normaliai, gyventi orų gyvenimą? Neįmanoma išgyventi tik e, naudojantis e, valstybės pagalba. E, teikiama pagalba iš privačių šaltinių. Dar vienas dalykas e, - mokymasis visą gyvenimą. Apie tai reikia kalbėti. Net ir parkingo, parkavimo automobilių vietų nėra specialių pakankamai. Reikia imtis naujo požiūrio ir naujų veiksmų, nes tie žmonės e, gyvena tarp mūsų ir mes sustojame su jais kasdien. Ponas Pliūra. Norėčiau padėkoti poniai Stevens ir visiems kitiems, kurie mm, palaiko išsamų dialogą dėl tarptautinės e, žmonių su negale konvencijos gyvendinimo. E, dabar norėčiau pasakyti, jog labai svarbu e, žmogaus teisų principus taikyti neįgalėsiams, galbūt nepakankamai tai buvo akcentuojama iki šiol. Uh, pažiūrėjau, žmonės, kurie turi klausos e, negalę, e, žmonės, kurie naudojasi gestų kalba, jie turėtų turėti galimybę e, gauti vertėją, kuris E, verčia į gestų kalbą, kai bendrauja su įvairiomis institucijomis, įskaitant ES institucijos, bet tai nenumatyta ir dėl to žmonės negali naudotis savo žmogaus teisėmis, jeigu nes jiems reikia tos pagalbos. Aš tikiuosi, kad mūsų dialogas e, atneš pažango šioje srityje taip pat. Jūs e, neviršiote jums skirto laiko paskutinis kalbėtojas. Ponas Hok, ačiū pirmininkė. Žinoma, kad mūsų požiūris į neįgaliuosius, mūsų supratimas, jų problemų rodo, kokia, kiek toli pažengus yra mūsų civilizacija. Mes turime suteikti vienodas galimybės visiems nepriklausomai nuo neįgalumo. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandieną šiuo klausimu diskutuojame, tačiau matau e, problemų suderinant tam tikrus dalykus. E, gyvenimas visuomenėje, vietos bendruomenėse, e, realios darbo vietos, realiuose bendrovėse. Kaip tą užtikrinti praktiškai? Reikia konkrečių strateginių veiksmų tam. Labai ačiū. Taigi komitete įvyko diskusija, kadangi labai labai trūksta laiko, tai mūsų svečių prašyčiau uh, uh, sureaguoti tik nelgiau kaip po vieną minutę. Uh, Prašau e, atsakinėti į pateiktus klausimus neilgiau kaip po vieną minutę. Pradėkime nuo Diane Kingston, prašom. Thank you. Um, Ačiū visiems už puikius klausimus ir pasisakymus. Atsakysiu į du klausimus. Pirmiausia, dėl apsaugotų darbo vietų, dirbtuvių. Buvo sakyta, kad tai būtų pirmasis žingsnis po institucionalizavimo. Aš nesutinku su tuo, aš manau, kad e, tie dalykai turėjo eiti kartu lygiai greičiai ir dėl e, gairių ir e, geros patirties įtraukiant į realią darbo rinką. O tai reiškia, kad ir įdarbinimas, išlaikimas ir paaukštinimai Galime atkreipti dėmesį į antrąjį komentarą mūsų komiteto, jeigu reikia jums e, daugiau informacijos, e, siūlau kreiptis į neįgaliųjų forumą, kuris turi daug daugiau informacijos apie tai, apie situaciją Europoje. Antrą norėčiau atsakyti į Adamo Košo pasisakymą dėl Europos parlamento vaidmens, e, stebint konvencijos įgyvendinimą. Turiu pabrėžti, kad tai yra labai svarbu. Įgyvendinimas konvencijos ir jos stebėsena yra du atskiri procesai, atskiri vaidmenys, jie turi, neturi dubliuotis. Stebėsena turi būti visiškai nepriklausoma. Jeigu Europos parlamentas dalyvauja įgyvendinant konvenciją, jis negali dalyvauti stebint tą kostos konvencijos įgyvendinimą. Jums reikia daugiau informacijos apie Paryžiaus principus, aš mielai jums juos pateiksiu. Ačiū. Ačiū, Michael uh, Flaherty. Aš atsakysiu į ponios Harkin klausimą dėl kelio siekiant deinstitucionalizavimo. Pirmiausia, reikia panaudoti Europos socialinį fondą remiant deinstitucionalizavimą, kaip pasakyta komiteto 15 dalyje išvadose. Ir reikia įgalinti suinteresuotas pusės, priimant ir EDF rekomendaciją Taip pat komiteto išvada dėl 71 e, dalies. Taip pat reikia panaudoti pagrindinių teisų agentūros patirtį, skleidžiant e, gerą patirtį Europos Sąjungoje ir e, praš, jai padedant jums rengiant teisės aktus. Ačiū ir toliau Emilija Orailiai. Ačiū labai trumpai. Manau, kad ne viena tema dominavo šioje diskusijoje ir ne visose tose temose aš galiu dirbti, tačiau mano biuras norėtų padėti bent tikrose srityse. Aišku, kad pirmiausia dėl sistemos nepriklausomumo ir čia yra tam tikras judėjimas e, stengiantis tą sistemą sutvarkyti ne, ne vienam rūpi informacijos skleidimas ne tik dėl e, konvencijos, bet dėl neįgalumo apskritai ir čia aš taip pat galiu prisidėti savo darbo Europos institucijose. Trečia, reikia pasiekti naujos dinamikos šioje srityje. Manau, kad yra tam tikros susitaikeliškumo, tam tikras jausmas, todėl reikia tikrai aktyvių e, žmonių čia. Ir Deinstitucionalizavimas, aišku, yra vienas svarbesnių temų. E, pastarąją valandą aš šiek tiek e, tam esu skyrus dėmesio savo tyrimę dėl to, kaip sanglaudos fondai yra paskirstami ir panaudojami ir kaip komisija stebi tai, ką daro valstybės narės, panaudodamas komisijos fondų šioje srityje ir toliau šią situaciją, aišku, stebėsiu. Ačiū. Ačiū. Guntansą. Ačiū, dėkoju, aišku, už puikius komentarus. Ši diskusija rodo, kad ne tik, kad nemažai parlamentarų dirba neįgaliųjų klausimais. Tai taip pat rodo, kad apskritai Europos parlamento nariai mm, domisi neįgalumo klausimais norėčiau pabrėžti keletą svarbiausių aspektų. Pirmiausia, nieko negalime padaryti be žmonių su negale dalyvavimo. Tai reiškia ir Europos neįgaliųjų fondo formo įtraukimą, nacionalinių organizacijų įtraukimas nacionalinių lygmenių yra labai svarbus, siekiant gerų rezultatų. Ne tik gerų dokumentų, bet kažkokių ir konkrečių rezultatų. Šiandien daug kalbame apie užimtumą Todėl labai svarbu atverti darbo rinką žmonėms su negale viena vertus, bet taip pat svarbu nepamiršti įvairybės paramos, kurios reikia žmonėms su negale, kad jie būtų įtraukti į atvirą darbo rinką, kitaip niekas neveiks. Ši parama reikalinga įvairiose srityse, ne tik atviroje darbo rinkoje. Ačiū. Ačiū. Ir Jan Jarab. Dėl deinstitucionalizavimo norėčiau pakartoti, kad turime dokumentą, kuris vadinasi Europos gairės dėl pereimo nuo institucinės prie bendruomeninės e, priežiūros. Tai jau buvo minėta anksčiau. Ir e, e, su komisijos parama šis dokumentas išverstas į vairias kalbas, rengiami įvairūs e, seminarai, buvo surinkti jie 14 šalių. Procesai iš tikrųjų vyksta kai kuriuose iš tų šalių. Negalima sakyti, kad niekas nevyksta. Nuo 2060 metų ne viena valstybė narė e, jau panaudoja šias gairias ir eina pirmin, perinant prie bendrovinės priežiūros. Ir dėl paramos užimtumo srityje, paskutinis klausimas, kaip e, įtraukti neįgaliuosius į atvirą darbo rinką. Mes visi pripažįstame, kad tai yra sudėtinga problema, tačiau yra padrasinančios patirties. Jau ne vienerius metus e, tai vadinama e, užimtumas su parama, tai yra tikri, tikros darbo vietos su tikru atlyginimu, tačiau parama teikiama sudernant įgūdžius su poreikiais. Aišku, kad pradiniai išl... pradinės kaino, kaštai pradiniai yra didesni, tačiau tai iš tikrųjų e, duoda naudos. Taip. Labai ačiū. Ar pranešėja e, Stevens norėtų dar kartą pasisakyti? Yes, I would. Thank you very much. Taip, ačiū pirminkė. Kadangi laiko neturime daug, tai labai trumpai norėčiau padėkoti visiems, ypač visiems kolegoms, parlamento nariams, taip pat visiems, kurie atvyko e, žmogaus teisų agentūros toms, stebėsenos struktūros toms, neįgalių organizacijos toms. Norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų e, indėlį. E, Tikimės dirbti kartu ateityje, laukiu jūsų pastabų, jūsų nuomonių, darbas nebaigtas, taigi nuoširdžiausiai Jums dėkuoju, ačiū. Labai ačiū už tokią kokybišką diskusiją. Mes šiek tiek vėluojame, tai aš dėl to kalbėsiu labai trumpai. šiuo metu e, mes kalbame apie užimtumo komiteto iniciatyvą dėl konvencijos stebėsenos. Iš tikrųjų, e, darysiu viską, kad e, ta konvencija būtų taikoma praktikoje. Ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijoje. Ačiū vertėjams į gestų kalbą. Pirmininkas maloniai dėkoja ir vertėjams žodžiu. Ačiū Hamburgui už tai, kad e, viską matėme ir ekrane, pasisakymus matėme ekrane. Ačiū sekretariatui, kuriam irgi teko nemažai patirbėti. Ačiū visiems. Dabar trumpa pertraukėlė, po kurios balsuosime. Gut, dann steigen wir ein mit dem Tagesordnungspunkt 5. Das ist die. Eikime prie penkto darbo tvarkės klausimo. Balsavimas e, dėl EGF paraiškos. Eno Namur Gles iš Belgijos paraiška Taigi, balsuokime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Prašom. Pradedame balsuoti. ist, ist angenommen. Allerdings bei der EVP sind zwei zu viel. Iš EPP frakcijos turime dviem balsais per daug, iš SND vienu balsu per daug. David ir Jūta gal galite išsiaiškinti. Iš SND vis dar vienu balsu per daug, iš EPP viskas jau tvarkoj. Balsuokime dar kartą, nes prieš tai buvo trim balsais per daug. Pradedame balsuoti dėl EGF. EVP ist wieder einer zu viel. David Kasa, könnt ihr das irgendwie mal regeln? David Kasa, gal galite pasirūpinti, kad būtų tiek balsų, kiek reikia. 47 už, 6 prieš. Taigi patvirtinta. Labai ačiū. Dabar e, galime pereiti prie Europos semestro dėl ekonominės politikos koordinavimo. Pranešėja Sofija Robėjo, Ribeiro, atsiprašau, iš viso e, turime 430 e, pakeitimų. Taip pat yra 57 kompromisiniai pakeitimai ir pradėkime balsuoti. 121 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. SA kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. S kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. T kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. U kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 146, kas už, kas prieš, kas, sus, kas susilaiko, atmesta. V kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. W kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 160 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. X kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Y kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 167 pakeitimas antroji dalis. Jis pa, ši dalis papildo Y kompromisą, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Z kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 182, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 182 pakeitimo. Iš EPP vienu balsu per daug. Dar kartą. 182 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Akivaizdžiai atmesta. AA kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 188, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 189, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. AAB kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 192. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 193. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 286 atsiimtas. Balsuokime dėl AB kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 208 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. AC kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 212, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Beros, bet pasitikrinkime. 212. Alle abgestimmt? Ar jau visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. 25 už, 24 prieš. 213, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Nelabai aišku. Balsuokime dėl 213 elektroninių būdų. Ar jau visi pabalsavote? Baigime balsuoti. 29 prieš atmestas pakeitimas, AD kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, ADA kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, AE kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 232 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas. E, gal pasitikrinkime. 232 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Jeigu tai balsavimas baigtas, pakeitimas priimtas. Toliau 233. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Ir šį kartą pasitikrinkime. 233. Pradedame balsuoti. Baigime balsuoti, pakeitimas atmestas. 234. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 234 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 235. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Something to discuss? <laughs> Alle abgestimmt, dann ist. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Primta. 236. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. AJ kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. AF kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 251 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. AH kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 252 atsimtas. Toliau kompromisas AG. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. AI kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 271, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 272, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 273, kas už, kas prieš, kas susilaiko, irgi atmestas. Pasitikrinkime. 273. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Pakeitimas primtas. 274. Kas už, kas prieš. Į sveikatą kas šiaudė. Kas susilaiko priimta. AK kompromisas. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko priimta. AL kompromisas. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko priimta. 289. Kas už kas prieš, kas susilaiko primta. 291, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 292, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 293, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas AM, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 302 atsimtas, 303 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 303 pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Primta. 304. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta kompromisas AMA. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 309. Kas už, truputį paskubėjau, praleidau kompromisą AN. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. O dabar 309, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. AO kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas AP, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas AQ, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Toliau 326, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 327, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Kompromisas AR, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas AS, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas AT. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AU. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trys šimtai keturiasdešimt ketvirtas. Su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas AV Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas AW, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas AWA, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 357 atsimtas, kompromisas AX, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 366, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kompromisas AY, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Kompromisas AZ, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 382 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 382 pakeitimas, pirmoji dalis, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau antroji šio pakeitimo dalis. 382 antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. BA kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas BAA. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas BAB. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau 395, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 396, kas už, kas prieš, neaiškus rezultatas. Taigi pasitikrinkime 396, balsuokime. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti, atmesta. 397, kas už, kas prieš, kas susilaiko, nelabai aiškus rezultatas, pasitikrinkime. 397. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Trys devyni aštuoni kas už, kas prieš kas susilaiko. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime ir šį kartą 398. Balsuokime, ar jau visi pabalsavote. Baigiame balsuoti. Reikėjo pastikrinti, atmestas pakeitimas, kompromisas BB, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 403. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas pakeitimas. 403 patvirtintas. 404 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 405 kas už, kas prieš. Atmesta. Kompromisas BBC. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas BBA, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 415, kas už, kas prieš, atmestas. Kompromisas BC, Ne, pasitikrinkime pirmą dėl 415. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Kompromisas BC. Kas už prieš susilaiko priimta. 4, 2, 3. Kas už, kas prieš atmestas. Kompromisas BD. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Kompromisas BE. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Septintas už, prieš, kas susilaiko primtas. Aštuntas už, prieš, susilaiko primtas. Devintas už, prieš, susilaiko primtas primtas, dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, dvyliktas. Dvyliktas identiškas, tryliktas. Atkrenta dvidešimt aštuntas ir trisdešimtas. Dabar vienuoliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 14 atkrenta, 25 atkrenta, 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 15 pakeitimo. Haben alle abgestimmt dann? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primtas. Šešioliktas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko? Primta. Septynioliktas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. Aštuonioliktas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko? Atmestas pakeitimas. Pasitikrinkime, ar tikrai pradedame balsuoti, ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Primtas. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 21. Ir 26. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 23. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 24. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 27. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 29. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 32. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. A kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas D, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Kompromisas B, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 45, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 46, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 46 pakeitimas, balsuokime. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimtas. 47. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. C. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. 52. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. E kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. H kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. I kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, M kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, J kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 82 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 82. Baigiame balsuoti. Atmestas. Ką kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. L kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šimtas antras kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. N kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. O kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 110. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. P kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 113. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 113 pakeitimas, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas, pakeitimas atmestas. 114 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime ir dėl 114. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti, pakeitimas atmestas, toliau Q kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 116, kas už, kas prieš, neaišku. 116 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Nedidelio balsų persvara atmestas. Toliau R kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 120. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 120. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. Dabar dėl viso pranešimo elektroniniu būdu balsuokime. Prasideda balsavimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Jetzt muss ich mittun, ja? Okay. Dabar ir man reikia balsuoti sako pirmininkas. spiele ja mit, wenn man mich lässt, ja. Okay. Dann Na, jeigu leidžiate, tai ir aš balsuoju. Balsavimas dabar jau baigtas. Ir štai rezultatas. 38 už, 9 prieš. Sveikiname pranešėją. Pranešėja, kolegė Ribeira. Eu queria apenas agradecer aos colegas, em, em especial aos colegas shadows rapporteurs. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, ypač šešėlėms pranešėjams, visiems taip pat darbuotojams, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Ačiū, norėjau tą pasakyti. So, dankeschön, wenn ich... Labai ačiū. Jeigu turiu balsavimo sąrašą, tai galime pereiti prie septinto darbo tvarkės klausimo. Iš viso yra 385 pakeitimai, 44 kompromisai, įvyko keturi susitikimai su šešėliniais pranešėjais, tikrai uh, buvo daug padirbėta, tai matosi ir iš balsavimo sąrašo. Balsuokime. 87 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 96, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šimtas ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Taip pat ir šimtas penktas. Dėl šių pakeitimų reikėjo balsuoti iš karto. Vienu įpū. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šimtas penkioliktas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Šimtas penkioliktas balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas prasideda ir visi pabalsavote iš SND frakcijos vienu balsu per daug jūta. Taigi 115, baigiame balsuoti, pakeitimas patvirtintas 123, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta, 124, kas už, kas prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 128, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime 128, pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas atmesta. 130 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 130 elektroniniu būdu balsuokime. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Kadangi vienodai balsų už ir prieš pakeitimas atmestas. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, primta. Toliau. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 169 Pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko primta. Antroji dalis, kas už prieš susilaiko primta. FEM 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 170, kas už, prieš susilaiko primta. 14 kompromisas, kas už, prieš susilaiko primta. FEM 74 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 174 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 174 balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Priimtas 175 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. FEM 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 187, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 188 jau jis buvo identiškas, toliau 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 70, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 196, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta taip pat ir 197, nes identiškas, 200 ir 201. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 200 ir 201 elektroniniu būdu balsuojame. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. 27 už, 27 prieš. 205. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 198. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 202 ir 203. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 202, 203. Elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 204. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Sonst müssen wir immer überprüfen. Alle, alle abgestimmt? Dann ist geschlossen jetzt. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. FEM 3 antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 210. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Kompromisas 19 Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 226 ir 227, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, priimta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti dėl 21 kompromiso, ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 239, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 26. Kas, kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 248. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 27. Kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. SEM 25. Dėl jo balsuoti nereikia. 251 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 251 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 253. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 257. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 29. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. FEM 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. FEM 6 įtrauktas ir be balsavimo. E, toliau 30 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. SEM 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 277, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 31 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 32 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 33 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. Pasitikrinkime 33 kompromisas, prašom. Ar visi pabalsavote? Das ist abgelehnt. Atmestas. Vieno balso persvara. FEM 16. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. FEM 16. Ar apgištimt? Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 34 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 284. Su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. primtas. 285 atsimtas, 35 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 290, dėl jo negalima balsuoti, 293, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 294, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, 36 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 301, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 37 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 311, dėl jo jau nebereikia balsuoti. 308, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 309, 412. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime. 312 pakeitimas. Pradedame balsuoti, ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti. Atmestas. 38 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 314 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 316 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime, 316, ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti, primtas, 318, Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. 39 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. 320. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. Kartu su 321. 322. Kas už,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 320 ir 321 priimti, dėl to 322 atkrito. Mhm. So, also nochmal 323 dafür. 323 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 325. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 328. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 328. Haben alle abgestimmt? Dann... Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 329 kas už, prieš, susilaiko primta. 3.30 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 3.30. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primtas 331, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 332, kas už, Taigi 332. Primtas 333, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 333. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 334. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime 334. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas 40 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 337, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 339, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 340 ir 341, o taip pat ir 342, jie identiški, balsuokime. Kas už, kas prieš. Liktai ir priimti pakeitimai, bet saugumo dėliai pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? primta. Tuomet eikime prie 347. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 3, 4, 7. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 349 kas už, kas prieš. Atmesta. 350. Atkrenta. 351. Atkrenta. Trys penki du. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Atmesta. Trys penki trys, kas už? kas prieš. Pasitikrinkime. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Primta. So, dann haben wir den, das Amendment 355. 355. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. 355. Atkrenta. 356. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 41 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko Primta. 360, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 42 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 300 ir 310, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Ar visi pabalsavote? Atmesta. 43 kompromisas kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 43 kompromisas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Trys penki aštuoni, trys aštuoni penki kas už, prieš susilaiko primta. 267, Amendment 267 dafür. Dagegen. 267 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 267. Balsuokime elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 359. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Sam 8. Nebereikia dėl jo balsuoti. Sam 7. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Sam 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Sam 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Sam 14, kas už. Dagegen. Kas prieš. Reikia pasitikrinti. Moterų komiteto 14 elektroniškai tikriname. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta moterų 17 e, be balsavimo, 20 moterų už, prieš, susilaikė, atmesta, 21 moterų už, prieš, susilaikė, atmestas, moterų 22 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime, moterų 22 Dėl jo balsuojame, prašom pradėti. Visi balsavote? Balsavimas baigtas. Tikrai atmestas. 23 moterų komiteto pakeitimas, kas už, prieš, atmestas. Dvidešimt ketvirtasis nereikia balsuoti, dvidešimt šeštasis už prieš, susilaikė atmestas, 27 už, prieš, susilaikė priimtas, 30 už, prieš, susilaikė priimtas. Kažkieno telefonas skamba, sako pirmininkas. 370 kas už, prieš, susilaikė priimta. 371 siūloma 371 iki 382, dėl jų visų, kad būtų balsuojama vienu. Gerai, sutinkate, puiku. Taigi kas už tuos pakeitimus? Ne? Kažkas prieštarauja. Gerai, tada atskirai balsuosime. 371 už prieš susilaikę primta, antrasis už prieš susilaikę primta, 373 už prieš susilaikę primta, 374 už prieš susilaikę primta, 375 už prieš susilaikę primta, 376 už prieš susilaikę primta, 377 už prieš susilaikę primta, 378 už prieš susilaikę primta. 379 už prieš susilaikę priimta, 380 už prieš susilaikė priimta, 381 už prieš susilaikė priimta, 382 už prieš susilaikė priimta. Gerai, visus jau praėjome. Dėl aiškumo. Dabar 44 kompromisas už prieš susilaikė priimtas. 385 už prieš susilaikė priimta. Kitas, pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimtas, antrasis už, prieš susilaikė atmestas, trečiasis už, prieš susilaikė atmestas, ketvirtasis už, prieš susilaikė priimta. Nereikia dėl. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, priimta. Septintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė. Priimtas. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis už prieš susilaikė priimtas. Tryliktasis už prieš susilaikė priimtas. Keturioliktasis už prieš susilaikė priimtas. Penkioliktasis už prieš susilaikė priimtas. Šešioliktasis už prieš susilaikė priimtas. Septynioliktas už prieš susilaikė priimtas. Devynioliktas už prieš prieš susilaikę. Susipainiau, sako pirmininkas, priimtas. 19. Už prieš susilaikę priimtas 20. Ir 21. kartu. Dienodėje už prieš susilaikę. Priimti. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikę. Priimta. 24 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 26 pakeitimas už, prieš susilaikę priimtas. 27 už, prieš susilaikę priimtas. 28 už, prieš susilaikęs priimtas. 29 už, prieš susilaikę priimtas. 30 už, prieš susilaikę priimtas Pasitikrinkime dėl 30. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 31. Pakeitimas už, prieš. Neaišku, pasitikrinkime. 31. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Laikykite rankas pakėlę ilgiau, pusai aiškiau. 32. Už, prieš, susilaikė, primtas. 33. Už, prieš, susilaikė, primtas. 35. Už, prieš, susilaikė, primtas. Moterų H už, prieš, susilaikė priimtas. 36 už, prieš, atmestas. Pasitikrinkime vis tik. 36. Tai prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. 37. Už, prieš, susilaikė, priimtas. 38 už, prieš, pasitikrinkime. Dėl 38. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 40. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 41. Už, prieš, susilaikė priimtas. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas priimtas. 47 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikę priimtas. Keturiasdešimt devintasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę priimtas. Penkiasdešimtasis su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikė priimtas. 51. Kas už prieš susilaikė priimtas. 53. Už prieš reikia pasitikrinti. 53. Elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas, priimtas 54. Kas už, prieš. Reikia taip pat pasitikrinti. Ar visi balsavote? Saimas baigtas. Priimta. Moterų A. Kas už, prieš. Atmestas. 55. Kas už, prieš susilaikė priimtas. Dėl moterų B nereikia balsuoti. C. Moterų komiteto kas už, prieš, susilaikė priimtas. 57. kas už. Atsiprašo, priimtas 56. kas už, prieš, susilaikė priimtas. 57. už, prieš, susilaikė atmestas. 58 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 59 už, prieš, pasitikrinsime. 59 pakeitimas elektroninis balsavimas, ar visi jau balsavote, balsavimas baigtas, atmestas. 60 už, prieš, susilaikė, priimtas. 61 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 61 pakeitimas, prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas, priimtas. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 63 už, prieš, susilaikė priimtas. 64 už, prieš, pasitikrinkime. Dėl 64 elektroninis balsavimas. Ar visi balsavote? Atmestas. 65 už, prieš, pasitikrinkime taip pat. 65 pakeitimas. Ar visi balsavote? Atmestas. 66. Kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 67. Už, prieš, susilaikę. Reikia tai patikrinti. Manau, kad atmestas. Ar visi jau balsavote? Taip, atmestas. 68 už, prieš, susilaikė, atmestas. 69 už, prieš, susilaikė, atmestas. 70 už, prieš, susilaikė, priimtas. 71 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, atmestas priimtas. 72 už, prieš, susilaikė, priimtas. 73 atkrenta. 74 kas už, prieš susilaikė, priimta. 75 nuo jo iki 86 ir galima balsuoti vienu kartu, ar prieštaraujate? Neprieštaraujate, taigi visa grupė, ar ne? kažkas atsakingas už sveikatą komitete. 75. Gerai, kas už? 74 už prieš susilaikė priimta, 75 už prieš susilaikė priimta, 76 už prieš susilaikė priimtas, 77 už prieš susilaikė priimtas, 78 už prieš susilaikė priimtas, 79 už prieš susilaikė priimtas, 80 už prieš susilaikė priimtas, 81 už prieš susilaikė priimtas, 82 Gerai, pasitikrinkime. 81. Priimtas. Aš antrasis už prieš susilaikė priimtas, aš trečiasis už prieš susilaikė priimtas, 84 už prieš susilaikė priimtas, 85 už prieš susilaikė priimtas. 86 už prieš susilaikė priimtas. Moterų D. Už prieš susilaikė priimta. E. Moterų už prieš susilaikė priimtas. Moterų G. Už prieš susilaikė priimtas. Moterų I. Už prieš. Pasitikrinkime dėl moterų I pakeitimo. Ar visi balsavote? Moterų į priimtas, moterų J už prieš susilaikę priimta, moterų K už prieš susilaikę priimta, moterų L už prieš susilaikę. Vis tik tai reikės pasitikrinti dėl L pakeitimo moterų komiteto. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. atmesta, nes rezultatas lygus e, M už prieš susilaikė. Nemačiau, kaip keliate rankas, pasitikrime dėl M pakeitimo moterų komiteto. Ar visi balsavote? Atmestas. M pakeitimas. Dabar elektroninis balsavimas dėl viso pranešimo. nebalsuos. Vienu per daug. Dabar viskas gerai. 44 už, 9 prieš, vienas susilaikė. Ja. Ich gehe davon aus, dass Einverständnis besteht. Darau prielaidą, jog pritarta, jog uh, vardinio balsavimo rezultatai bus paminėti pranešime. Toliau trumpesnis balsavimo sąrašas. <laughs> So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Einame prie aštunto darbo tvarkės klausimo. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Trečias, kas už. Atkrenta. Ketvirtas, kas už, kas prieš. Also nochmal zurück. Dar kartą iš naujo. Dėl trečio pakeitimų turime balsuoti, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Atmestas ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta, G kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 komprom... E, pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. 12 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. 12 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. B kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 19 pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. C kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 24 pakeitimas, vėlgi balsavimas dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tas pats pakeitimas antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 26 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. D kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 36, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 37, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ar norite pasitikrinti, jeigu tai prašom, 37 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 37. 38. Atkrenta. 39. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 39 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. atmestas, nes vienodai balsų už ir prieš. 40, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 43 balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 43 pakeitimas, antroji dalis, elektroninis balsavimas. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 42. Balsuokime. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 46. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. 46. Pakeitimas. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti, atmestas. Toliau 47. Kas už prieš susilaiko atmesta? 48. Norite pasikrinti dėl 47, ar ne? Tai gerai. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Tikrai buvo verta pasitikrinti. Akivaizdus rezultatas.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 pakeitimas, balsuokime iš naujo. Ar jau visi pabalsavote? Angenomen. Pakeitimas priimtas. Tikrai niekas negali e, mūsų kaltinti tuo, kad mes balsuojame tol, kol gauname kažkokį rezultatą. 58. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime. 58 balsuokime. Ar visi pabalsavote? Taip. Balsavimas baigtas, pakeitimas priimtas, 59, kas už prieš susilaiko priimtas, 60, kas už prieš susilaiko atmestas, F kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas, H kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 64 atsimtas, 65 pakeitimas, balsavimas dalimis pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Na, o dabar balsuokime dėl viso dokumento. Vienu balsu per daug. Taigi, 44 už, 10 prieš, sveikiname pranešėją. Ačiū visiems. Ich gehe davon aus, dass wir das Ergebnis der namentlichen Abstimmung eben. Vardinio balsavimo rezultatai bus pridėti prie pranešimo. So, Das wollen wir jetzt noch schaffen, okay. So, aufgerufen, Tagesordnungs. Dabar eikime prie devinto darbo atvarkės klausimo. Jis susijęs su viduržėmio jūros regionu. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dešimtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko atmesta, 11 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime, 11 pakeitimas. Ar visi pabalsavote? Primtas, akivaizdžiai. 13 kas už, prieš susilaiko atmestas, 14 kas už, prieš susilaiko atmestas, B kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, C kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 28 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. J kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 31 atsiprašau, į kompromisas, kas už, prieš susilaiko primtas. 31. Kas už, prieš susilaiko priimta. F kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. E kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. G kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 44. Kas už, kas prieš. Dėl 44 balsuojame. Kas už, prieš, pasitikrinkime. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 44. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmestas. Toliau 45. Kas už, prieš, susilaiko primtas. 46. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. H kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 54 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 55 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 56 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 56. Ar visi pabalsavote? Tai balsavimas baigtas, pakeitimas atmestas 57, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Į kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 68, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 69 kas už, prieš susilaiko primtas. 70 kas už, prieš susilaiko primtas. 71 kas už, prieš susilaiko primtas. K kompromisas kas už, prieš susilaiko primtas. 78 kas už, prieš susilaiko primtas. 79 Prieš tai buvęs pakeitimas atmestas. Ačiū, kad nurodėte mano klaidą. 79. kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinti norite dėl 79. C'est un. Nous, on n'est pas aussi sectaires. Verstanden habe. Also, machen wir weiter mit 80. Eikime prie 80. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 81. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 82. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 83. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 84. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 85 pakeitimas už žodinių pakeitimų, kas už prieš susilaiko priimta. 86 kas už prieš susilaiko priimta. 87 kas už prieš susilaiko priimta. 88 kas už prieš susilaiko priimta. 89 jis yra identiškas 90, kas už prieš susilaiko priimta atmesta. L kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 94, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 95 atkrenta, 96, kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 97, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime 97 pakeitimas. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Atmestas 98, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Na ir dabar gautinis baigiamasis balsavimas, jis vyks elektroniniu būdu. Ar visi pabalsavote? Taip. 42 už, 9 prieš. Sveikiname mūsų pranešėją Elizabet. Štai ir priartėjome prie balsavimo pabaigos, bent jau taip tikiuosi. Linkiu visiems gražios ilgesnės pietų pertraukos, vėl susitiksime 15.00 trečią valandą.